pranešimo rytoj. Dabar kitas mūsų darbos varkės punktas - vienos minutės kalbos e, pagal darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį. E, ponas Stefanec. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Boj proti zločinu a terorizmu je aktuálna a vážna téma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 šie, šitokie teisės aktai padidins e, piliečių, kurie legaliai yra įsigiję šaunamosius ginklus e, skaičių. Todėl yra labai svarbu, kad, e, kad būtų suteiktos galimės pristatyti savo argumentus. E, ši... Dėkoju, toliau ponas Daly, dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Serbijos piliečius, kurie per pastaruosius rinkimus parodė, kad jie siekia Europinės šalies ateities. Taip pat e, norėčiau pasveikinti Europ... E, Serbijos progreso e, partiją, kuri e, e savo reformomis prisidės prie Serbijos integracijos Europos Sąjungą. Kaip vengras taip pat norėčiau pasveikinti e, vengrų mažumą Serbijoje ir, taip, ir e, tikiuosi, kad e, ši e, mažuma ir toliau turės stiprų politinį atstovavimą įvairiose sritise. E, taip pat tikiuosi, kad pirmieji dėrybiniai skyriai dėl stojimo į es dėrybų jau bus greitai atidaryti ir manau, kad mes turime stiprinti regioninį bendradarbiavimą. Manau, kad dabar atėjo laikas kažką nuveikti ES institucijoms ir aš norėčiau paraginti komisiją ir tarybą, kad jos padarytų viską, kad būtų panaikintos e, paskutinės kliūtis naujų dėrybinių skyrių atidarimui, ypač skyrių 23 skyriui. Dėkoju, ponas Pušau. E, jau penki mėnesiai praėjo nuo to, kaip Norvegijos vaikų teisų tarnyba iš vienos šeimos atėmė penkis vaikus. Toje šeimoje vaikų tėvas yra rumūnas. Nepaisant protesto akcijų, nepaisant e, įvairių signalų, kuriuos mes ir čia Europos parlamente bandėme pasiūsti, pasiūsti, niekas nepasikeitė e, Norvegijos elges, elgesyje. E, negalima toleruoti tokios situacijos, kai trijų mėnesių kūdikis atimamas iš savo šeimos E, net ir jeigu paskui tas vaikas yra gražinamas, bet jis buvo tiesiog per ilgai atskirtas nuo savo tėvų, tokia situacija yra netoleruotina ir ES jos taip pat negali toleruoti ir tai turėtų tapti labai svarbių klausimų santykiuose su Norvegija. Dėkuoju toliau ponas Kaputo. Dėkuoju ponė pirmininkė. Neseniai buvo sudarytas juodasis sąrašas ir jis buvo paskeltas. Tame juodajame sąraše e, buvo, e, tas juodasis sąrašas buvo sudarytas pagal EFSA e, duomenis. Ir yra, yra taip, kad dabar, pavyzdžiui, kai kurie produktai iš Indijos ar Maroko kaip milijonai, bazilikas ir panašiai nebus įvežami Europos Sąjungą, nes yra teigiama, kad tuose augaluose yra kažkokių neleistinų medžiagų. Manau, kad e, Europos komisija turi stiprinti e, maisto produktų kontrolę, kad tik tai sveiki e, maisto produktai patektų į ES rinką ir kad ES piliečiai būtų garantuoti, kad jie vartoja sveikus produktus. Beje, reikia pabrėžti, kad yra ne nesažininga konkurencija, kai dažnai e, būtent tie iš užsienio įvežami produktai pažeidžia konkurencijos taisyklės. E, yra labai svarbu e, laikytis aukštų maisto saugos standartų ir aš manau, kad komisija turėtų e, įsteigti e, atitinkamą registrą. E, šiame sektoriuje reikia skaidrumo ir negalima toleruoti tokios situacijos, kai maisto produktuose atsiranda kenksmingos medžiagos. Ponas Marijas. Ačiū pirmininkė. Enisa vadoviai pastraisiais metais bando devalvuoti agentūros e, vertę ir jį išskaidėte į tris centrus. Tik tai dešimt žmonių liko Heraklijone, kiti dirba Atenos. Jie bando devalvuoti šią būsnę Heraklijonę e, ir po to kažkaip iš vis tą agentūrą iškelti iš Graikijos. Mes su tuo nesutiksime, mes e, remsime atitinkamas organizacijas Kretoje, kaip jau darome tai nuo 12 metų, kuomet aš buvau Heraklionė išrinktas parlamento narys. Enisa pasiliks Kretoje, nepaisant to, ką Enisa valdybė besakytų ir todėl aš nebalsuosiu už tai, kad e, jiems būtų sutiktas biudžeto įgdymo patvirtinimas. 1312 žemės ūkio produktų gaminamų ES yra ženklinami kaip saugomos kilmės produktai. Tai yra milijardai pajamų kaimo vietovėms ir milijardai uždirbami iš eksporto. Daugiausiai šie produktai vežami į JAV. Mūsų produktų kokybė yra mūsų kultūros, mūsų dėtinių įpročių dalis. Tačiau tai taip pat yra ir tas ženklimas suteikia ir pranašumą mums tarptautinėje rinkoje, todėl mes turime didinti apsaugos apimti ir e, gerinti produktų tiekėjimų pasaulinėje rinkoje kokybę. Tačiau būtina tuos produktus apsaugoti ir darybose su amerikiečiais, nes tai nieko gero nelems e, mūsų kaimo vietovėms. Pone Anderson. Britų vyriausybė dešinė, kurią atstovauja Šiaurės Airija, pasisako už Anglijos išstojimą, yra neatsakingi. Mano e, rinkėjai rūpi man labiausiai. Mes gauname apie 3,5 milijardo iš ES e, biudžeto. Visi, e, visiems naudingas narystė ES Tarptautinės e, institucijos e, teigia, kad e, ekonomika susitrauktų išstojus iš ES. Mūsų ministrė Maginės nuolat dirba, kad pritrauktų tiesioginės užsienio investicijas iš Šiaurės Airiją. Mūsų ūkininkai pasikliauna ES parama, mūsų, pavyzdžiui, ūkininkai kovojo jau seniai, kad būtų taikoma vienos išmokos sistema. Tačiau e, euroskeptikai dešinėje į tai nekreipia dėmesio, tačiau šiandien tikrai jiems nepasiduos. Ačiū. Buenas noches, gracias, señor presidente. La semana pasada 100. Labas vakaras, pirmininkė. Šiemai štai žmonių nuvyko verda kanijas e, protestuodami prieš brandolinio atliekų saugojimo e, renginių statybą. Atsa komisija į mano kreipimąsi atsakė, kad neturi jokių ataskaitų apie šios įrenginius mokslininkai, moksliniai duomenys atrodo netinkami. Šio Ispanijos vyriausybė e, toliau stato tuos įrenginius be jokių garantinių ir netikė jokios informacijos piliečiams. Ar Kastilija yra taip pat e, Europa, ar ES gali leisti, kad didelės rizikos instaliacijos būtų statomos tokiu būdu? Kastilija nori saugumo Mes norime, kad investicijos neišvarytų e, žmonių iš gyvenamųjų vietovių ir nenorime, kad mūsų gyvenama vietovė e, taptų atliekų dėžė. Ponas Beten, Europos teisingumo teismas nusprendė, kad e, Vokietija negali išduoti Rumunijos ir Vengrijos piliečių, kol nebus įrodyta, kad kalėjimas yra tinkamas sąlygoms. Jeigu negalime išduoti užsienio nusikaltelių jų šalių kalėjimus, tai mes negalime išduoti Britų piliečių taip pat. Neseniai Britai, kuriems išduotas tartutinis arešto ordinis, kalbėjo, kokios yra sąlygos Graikijos, Ispanijos ir Vengrijos kalėjimuose. Dabar aš kreipsiuosi į e, vidaus reikalų sekretorių, kad Britų piliečiai nebūtų išduoti jokiai ES valstybei nariai, kai kyla klausimų dėl kalėjimų sąlygų, kas, žem, kas reiškia jų žeminantį traktavimą. Britų, Britams reikia ekstradicijos sutarties, kuri užtikrintų mūsų piliečių apsaugą pagal mūsų įstatymus, o tai galima padaryti tik tai nebūnant ES sudėtyje. Senor Sonebor. Vielen Dank. Ponas Zonebon, dėkoju, ponė pirmininkė. E, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, mes e, vėl susidurėme su Erdogano tam tikrais neracionaliais veiksmais. Jisai bandė e, e kreipsti, kreiptis į ambasadą dėl to, kad būtų užkirstas kelias Dresdeno orkestro koncertui, e, dėl to, kad ten buvo minimas žodis genocidas, tai yra buvo paminėtas e, Turku, Turkijos vykdytas armėnų e, genocidas. Aš siūlyčiau Dresdeno simfoniniam orkestrui žodį genocidas pakeisti tautos žudimas E, mes vokiečiai puikiai žinome, ką tai reiškia. Norėčiau perspėti Turkijos vyriausybę, e, kad, e, kad, tas, kad tie, kas šimtas metų šitas ritmas, kas, kuriuo jie vykdo genocidą, reikia reiktų jį sustabdyti, nes neturėsime su kuo dėrėtis dėl pabėgėlių. iċ-ċertezza ta' aċċess għall-internet li jkun faċli. Pone Metzola, prieiga prie patikimo saugaus e, interneto yra vienas svarbiausių Europos skaitminės darbotvarkės tikslų. Mums reikia tikrai pažangos tam, kad kuo daugiau žmonių galėtų naudu, naudotis kuo geresnių internetų už prieinamą kainą. Mes vis dar girdime daugybę skundų iš paslaugų teikėjų ir iš vartotojų, kurie skundžiasi dėl to, kad dažnai žmonės moka už tam tikrą spart, interneto spartą, bet gauna tik tai uh, trešdėlį to, už, uh, tų paslaugų, už kurias sumokėjo. Tai yra internetas yra dviem trešdėlį lėtesnės nei buvo pažadėta. Ir mes džiaugiamės, kad komisija. De, uh, pateikė dokumentą, kuriame e, kalbame tai būtinybę spręsti šią problemą, bet dabar tą dokumentą reikia įgyvendinti. Tai yra nepaprastai svarbu. Todėl aš pateikiau deklaraciją raštu, kurioje kalbu apie būtinybę geriau apsaugoti vartotojus ir jų e, e, teisės naudotis internetu. Mes balsavome už tai, kad būtų panaikinti tarp tinklinio ryšio mokesčiai nuo kitų metų. Ir aš manau, kad tą sprendimą taip pat reikėtų kuo skubiau ir geriau gyvendinti. Panas Tokias. Tisztelt elnök úr, tavaly november óta a román Marius Bodnár. Pone pirmininkė, Marijos Bodrinario šeima išgyvena tikras kančias nuo praeitų metų lapkričio. Taip yra dėl Rumunijoje įsitvirtinusios problemos. Norvegijos vaikų teisų apsaugos organizacijos e, atima vaikus iš tėvų. Ši tarnyba pareiškia, kad tėvai negali e, tinkamai auklėti savo vaikų, nepaisant to, kad e, tėvai auklėjo juos vadovaujantis savo religinių įsitikinimų nuostatomis. Vaikai buvo timti iš tėvų ir aš manau, kad Norvegijos socialinės tarnybos piknaudžiauja savo įgaliojimais, pažydinėja tėvų teisės ir taip pat šventa asmenų teisė į šeimos gyvenimo privatumą. Bet to panašu, kad jie mano, kad pamiršta, kad vaikai yra Dievo dovana. Aš manau, kad Europos parlamentas turi imtis veiksmų E, tam, kad pasipriešintų visiškai nekrikščioniškai praktikai Norvegijai ir kad padėtume e, butrinario šeimos nariams vėl susivienyti. Dėkuoju, toliau ponia Makova. Tusk a Šulc. Keď cestujete do Bruselu, určite využívate tak ako aj 28 premiérov či... Ponia Smolkova Kai keliaujame į e, Briuselį, mes matome, kaip viskas veikia. Mes žinome, kada reikia da, ilgą laiką da, e, eiti ilgiausiais koridoriais, kuriuose yra daug a, kareivių, po to reikia ieško, ilgai laukti taksi. Ir galiausiai da, norisi verkti. Junkeris ir kiti valstybėrių vadovai tikrai taip nekeliauja, gal reikėtų jiems patarti pabandyti bent vieną kartą, pajusti, kaip, pasijusti taip, kaip jaučiasi tūkstančiai piliečių. Pone Junkerį, pone Tuskai, jūs galite kažką padaryti, padaryti padarykite viską, kad uh, žmonės iš skurdžių Afrikos, uh, Artimų rytų ir Azijos šalių uh, nebeturėtų bėgti iš savo šalių ir kad a, a, taip jūs geriausiai galėsite pasipriešinti terorizmo grėsmiai. Ponas Jurekas, dėkoju, ponė pirmininkė. Mes vis išgirstame kažką apie poną Putiną šioje salėje. bet aš manau, kad mūsų institucijos e, ne visada e, laikosi, ne visada e, tinkamai vertina tai, kas vyksta Rusijoje ir kas vyksta Kryme. Kryme, pavyzdžiui, ten kenčia totorių mažuma. Bet e, vis tiek yra Putinas kviečiamas oficialaus vizito. Todėl norėčiau pasakyti, kad Mes čia nekalbame apie senų tradicijų aidus, mes tiesiog matome, kokia kryptimi juda Europos Sąjunga. Ačiū, ponia Harkin. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkas Junkeris yra pasakęs, kad už vienodą darbą gautume vienodą atlyginimą, taip ir komisarė Tyson. Ir dauguma piliečių mano, kad vienodos atlyginimas už vienodą darbą yra garantuojamas. Tačiau Airijoje turime diskriminacinę apmokėjimų sistemą mokytojams, medicinos sesarims. E, jie gauna skirtingus atlyginimus pagal tam tikrą skalę. Vienas mokytojas man atsintė elektroninį laišką, kad tie, kurie pradėjo mokyti nuo 12 metų vasario, mok, mokeš, e, vasario mėnesio, jie gaus, uždirbs prie savo karjerą tūkstančiais mažiau. Komisija sako, kad nėra įstatymo dėl mokėjimo skalių. Tačiau Airijoje mes neturime, atsakymas yra tas, kad mes neturime vienodo atlyginimų atlyginimų Airijoje. Kaip pasakyti tam mokytojui, kad ES įstatymai garantuoja vienodus atsakymus? Negalime nieko pasakyti. Turime tai išsiaiškinti. Ačiū toliau, ponia Boilan. Ačiū, pirminkė. Čia yra Mary Boyle. Ai, ilgiausias dingęs vaikas Airijoje. Šešių metų Mary dingo 97 metais. 77 metais. E, žmonės mano, kad jį vis dar bendrauja, tačiau niekada jos pagrobėjai mm, nebuvo apklausti. Politikai įsikišo ir tuomet e, sužinoma apie didžiausią policijos nuslėptą nusikaltimą. Aš neseniai atvedžiau Mary seserį į šį parlamentą. Antras pagrindinių teisų hartijos straipsnis garantuoja teisę gyvenime. Šešių metų Mary neteko teisės iš šią raitę. Taip pat Hartija e, garantuoja teisę į lygybę prieš įstatymą. Ji to negavo. Iki šiol nebuvo ištirtas jos žuvimas, nepaisant reikalavimų pateikti atsakymus. Netgi Airijos parlamente nebuvo aptartas šis klausimas. Todėl aš šį klausimą keliu šiandien. Šešerių metų uh, merė apvilė Airijos valstybę. Ačiū, toliau ponas Terikabras. Dėkoju, ponė pirmininkė. 2016, kad 2016 e, metais nustatytą Europos komisijos deficitą e, e, kompensuotų Ispanijos atitinkamų Ispanijos, Ispanijos vyriausybė atitinkamų vietos institucijų paprašė sumažinti socialinės išmokas. 50 procentų socialinių e, išmokų būtent išmoka vietos e, valdžios institucijos. E, tokia situacija yra ir Katalonijoje. Tai kainuoja milijardus eurų ir dėl šios e, priežasties yra uždaromos e, ligoninės, e, E, mes negalime dar daugiau taupyti, taupyti socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros paslaugų sąskaitą. Kodėl negalim, negalima mažinti išlaidų skirtų gynybai? E, ar reikia kovoti už tai, kad būtų išsaugota, užsaugoma e, kultūros ministerija? Dėkui toliau, ponas Korvin Mikė. E, mes e, e, norime kalbėti apie vienos žurnalistės atvejį. Ji buvo įkalinta Turkijoje. Aišku, negalima žydinėti valstybės, bet ji kalbėjo apie Turkijos istoriją. Dabar mes matome, kad e, Turkija e, bando bausti vokiečių komiką, Tai rodo, kad e, Turkija diktuoja sąlygas, kodėl taip yra, kodėl kodėl e, Lenkijos dienraštis e, galėjo kritikuoti tuometinį prezidentą Kačinskį, Ar yra taip, kad nebegalima šiais laikais kalbėti apie jokį prezidentą? E, tokia situacija yra netoleruotina. Gracias, señor McAllister. Dėkuoju, ponas McAllister. Pane pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponės, Aš e, sekmanį lankiausi Belgrade, tam, kad galėčiau stebėti Serbijos rinkimus. Buvo nusiustas labai aiškus signalas, nes dauguma serbų balsavo už proeuropietišką šalies plėtros kryptį. E, Serbijos pastangos e, siekiant gerinti santykius su gaiminimis šalimis Sus padėjo Serbijai suartėti su ES ir Serbija šiandien turi įgyvendinti ekonominės reformas, stiprinti teisės viršienybės principo e, taikymą, užtikrinti spaudos laisvę, reformuoti teismus. E, Serbijo, Europos laukia sudėtingi laikai ir Serbijos balsas bus svarbus. Tam, kad padėtume Serbijai toliau žengti Europos link, Aš manau, kad svarbus dėrybiniai skiriai, numeris 23-24, kuriame kalbama apie teisingumą ir saugumą bei teis, teismų sistemą, turėtų būti atidaryti kuo skubiau. Dėkuoju. Pone Gil. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ir 30 milijonų sikų mane tikrai sukrėtė teroristų uh, išpolis, kuris įvyko Esenė praeitą savaitę prieš Sikų šventyklą. Aš smerkiu šį e, baisų aktą ir taip pat e, noriu pareikšti užuojautą tiems, kas buvo sužeistas e, per šį išpolį. Negalima pulti ne vienos bendruomenės tokiu būdu. Visiškai nesuprantama, kodėl suradikalėjęs jaunimas puola šventiklas ten, kur yra maitinami benamiai. Aš galiu tik įsivaizduoti, kad tie žmonės norėjo, kad mes nebepasitikėtume vieni kitais. Yra nepaprastai svarbu, kad Vokietijos institucijas kuo skubiau patrauktų atsakinguosius atsakomybėn, pasitelkdami visus įstatymus. Ir mes turime padaryti viską, kad būtų rimtai reaguojama į bet kokius grasinimus prieš religinės bendruomenės. Pimenta Lopes. Obrigado, senhor presidente. América Latina. Ačiū, ponė pirmininkė. Latino Ameriko ir Karibų jūros regionas susiduria su labai sudėtingais, sudėtingomis aplinkybėmis. Šiuo metu tęsiasi darybos tarp Kubos ir ir ES tęsiasi. Mes matome tik tai, kad Kolumbijoje taip pat e, ta siekiama taikos, bet ES visiškai prie to neprisideda, nes Farkas buvo išvauktas iš teroristinių organizacijų sąrašo Europoje. Mes matome, kad kapitalistai ir toliau kišasi į e, demokratinės šalis Latino Amerikoje ir Pietų Amerikoje, e, ypač e, Brazilijoje ir Venezueloje. Ir baigdamas norėčiau išreikšti užuojautą Ekvadoro gyventojams, kurie susidūrė su didžia, didelė nelaime, per kurią nukentėjo tūkstančiai žmonių žuvo taip pat labai daug ir da, todėl ES turėtų steigti humanitarnę pagalbą skubos tvarka Ekvadorui. Pane předsedo, já svůj příspěvek mám podobný jako pan kolega Štefanec, tedy... Ponas Pospišil, ačiū. Aš noriu pasakyti panašiai kaip ponas e, Štefanec dėl problemų susijusių su ginklų e, kontrolės direktyva. Norėčiau kreiptis į poną komisarę, kad komisija spręstų šią labai jautrą problemą. Turbūt žinote, kad yra didelis nepasitenkimas valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje parlamentas pasiūlė atmesti šią direktyvą, tai norėčiau paprašyti E, komisija persvarstyti, ar visos direktyvos nuostatos yra būtinos kovo, kovai su terorizmu. Norėčiau paprašyti jūs išbraukti nuostatas, kurios tiesiog kelia sunkumų teisėtams e, ginklų savininkams. Senior Būda. Toliau panas Būda. Doresc să atrag atenția asupra unui fenomen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į labai keistą fenomeną e, rytų Europos valstybėse, ypač Rumunijoje. E, tai yra žemės plėšimas, e, žemės ūkio paskirties žemės plėšimas. Iš tiesų, grob, grobstimas. E, Ir e, dažnai e, žemės ūkio plotai Rumunijoje priklauso užsienio investuotojams dėl to, kad jų kaina buvo labai e, maža. Ir būtent dėl, tų, dėl to e, užsidaro mažos žemės ūkio bendrovės. Tai yra susijęs su tuo, kad žemės ūkio plotai labai retai, e, kada naudojami pagal paskirtį. Ir e, jie naudojami pagal paskirtį tik tada, kai yra. E, siekiama gauti ES paramą, o ne dėl to, kad e, būtų plėtojamas tas pats e, tas regionas. Manau, kad komisija turėtų įsikišti e, ir kuo greičiau išspręsti šią problemą. Dėkuoju, ponas Zdechovski. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip visuomet, aš esu paskutinis kalbėtojas, bet mano tema yra labai svarbi. Mes dažnai pamirštame E, šį klausimą, kai diskutuojame apie migraciją. E, svarbus dalykas yra pabėgėlių psichologinė sveikata. Žmonės, kurie bėga iš karo zonų, e, žmonės, kurie matė, kaip žūsta jų vaikai, žmonės, kuriuos kankino Asado režimas, jie yra jie yra labai traumuoti, kai atvyksta į Europos Sąjungą. E, pone komisarą, norėčiau kreiptis jūs, nes jūs vienintelė čia esate šioje salėje. Mes turime e, baigti diskusijas dėl nereikšmingų dalykų, dėl kvotų. Mes, manau, turime pradėti spręsti esminės, tikras problemas ir viena iš tų problemų yra e, pabėgėlių integravimo klausimas. Dėkoju. Kitas posėdis prasidės rytoj, ketvirtadienį, balandžio 28 dieną. E, jo pradžia 8 val. 30 minučių. E, darbo tvarkę galite rasti Europos parlamento interneto puslapyje. Norėčiau padėkoti komisariai už jos dalyvavimą mūsų posėdį, už jos pasisakymą.